delegacija į e, Europos Latino Amerikos parlamentę asamblėją. Panas Tadėjo Šimanski nebebus tikrasis narys. Taip pat gavau iš tarybos poziciją dėl pirmojo svarstymo, taip pat su pagrindimu uh, ir komisijos pozicija ir visa tai bus pridėta prie šio posėdžio protokolo. Parlamentas turi trijų mėnesių laiką, per kurį gali pateikti savo nuomonę ir tas laikas pradamas skaičiuoti nuo rytojus 2012 m. vasario 3 dienos. Tai, tai, tarybos pozicija. Parlamento pakeitimai dėl maisto platinimo. Toliau, mėly kolegos, perėsime prie.